Na kągi, laba diena visiems ir visoms. Galime pradėti mūsų posėdį. Pirmiausia, aš norėčiau, kad mes patvirtintume darbo tvarkės projektą. Ir po to aš norėčiau labai trumpai pranešti jums apie pirmininkavimą Mes plenarinėme posėdė, kuris vyko vasame mėnesį, patvirtinome tris e, rezoliucijos skubos tvarka. Pirmoji buvo susijusi su Čečenija, konkrečiai su Ojub Titievo atveju. Antroji rezoliucija buvo skirta Zimbabvai. Zimbabvai ir trečioji moterų teisų gynėjams ir gynėjams Saudo Arabijoje. Šiandien mūsų darbo tvarkėje yra numatyta uh, išklausyti tyrimo dėl Interpolo raudonųjų perspėjimų sistemos piknaudžiavimo rezultatus, tyrimo, bet tos piknaudžiavimus rezultatus ir apie tai, kaip veikia žmogaus teisų padėti. Ir mes žinome, kad pilietinė visuomenė tarptautinės organizacijos labai dažnai skundžiasi tuo, kad netinkamai yra naudojama Interpolo raudonųjų perspėjimo sistema kad labai dažnai jie pasitelkiami tam, kad būtų persikimi žmogaus teisų gynėjai, pilietinės visuomenės atstovai ir kritiškai nusiteikę žurnalistai. Net ir mūsų DBA komitetėje mes taip pat esame bendravę su tais asmenimis, kurie buvo, kuriems buvo paskelbti tokie raudonieji perspėjimai. Ir mes tuos asmenis e, išklausime kaip persikiojamus žmogaus teisų gynėjus. Ir mūsų PA komitetas užsakė tyrimą kurio metu mes paprašėme išnagrinėti padėtį ir Nuo 2015 metų Interpolas įvykdė kai kurias labai rimtas reformas, kurios e, iš esmės e, pakeitė galiojančią sistemą ir padė taip, kad galima dabar būtų geriau apsaugoti asmenys. Ir da, šis tyrimas padės mums geriau suvokti, da, kokia yra dabartinė situacija, kokios yra pagrindinės e, problemos ir kaip da, kaip pasikeitė padėtis po įvykusių reformų. Ir aš tikiuosi, kad mes visi suprantame, kad mes visi esame suinteresuoti turėti labai gerai funkcionuojančius, skaidrius ir veiksmingus e, tarptautinius mechanizmus, kurie būtų naudojami policijos ir teisės saugos bendarbiavimo srityje. Šie mechanizmai taip pat turėtų padėti mums e, tinkamai teisinė prasme ir procedūrinė prasme apsaugoti asmenys, kuriuo atžvilgiu yra paskelbti uh, Interpolo raudoniai perspėjimai. Šiandien pas mus atvyko šio tyrimo autoriai ir jį, Interpolo atstovai ir jie padės mums šiandien geriau suprasti, kokia yra dabartinė situacija. Taigi pas mus atvyko daktaras Rasmus Vandal, jis yra Lundo universiteto tyrėjas, dirba Danijoje Taip pat kitas svečias yra Dan Suter, jis yra iJust organizacijos direktorius iš Junktinės karalystės. Meri Laudrygės taip pat ir Interpolo atstovai. Taigi šiandien mes kartu su jais galėsime aptarti Interpolo raudonųjų perspėjimų mechanizmą. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu ponui. Rasmus Vandal, prašau. Dėkoju. Mūsų visus ką tik pristatė ir mes visi šiandien pasisakysime. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs mus pakvietėte. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs skiriate dėmesį šiam svarbiam klausimui. Koksgi yra pagrindinis klausimas šiandien? Mes žinome, kad yra šalių, kurios piknaudžiauja Interpolo raudonųjų perspėjimų mechanizmų tam, kad būtų persekiojami kritiškai nusteikę žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai ir da, politiniai oponentai. Ir mes, atlikdami šį tyrimą, Išnagrinėjame padėtį nuo 2015 metų, tam, kad galėtume apžvelgti, kokia yra dabartinė situacija, kokius žingsnius padarė Antropolos pastaruoju metu, norėdamas tobulinti situaciją ir taip pat pabandėme apibrėžti, kokiuose srityse galima būtų toliau reformuoti Antropolo raudonųjų perspėjimų mechanizmą ir kaip jo galima būtų geriau naudotis. Galiausiai mes parengėme 12 rekomendacijų Ir aš manau, kad svarbu yra pasakyti štai ką. Mes visi esame tokioje padėtyje, kad mums reikia turėti stiprų Interpolą. Sunku būtų įsivaizduoti kitaip, bet to mums reikia, kad Interpolo valstybės narės galėtų pasitikėti Interpolo mechanizmais. 194 šalis e, susijungė į Interpolą. Ir aišku, kad taikyti nuseklės procedūras yra vienas e, iš e, sunkiausių nūdienos iššūkių. Ir turime tą pripažinti. Ir mes, kai pradėjome gilintis į šios klausimus, uh, Mes supratome, kad nuo 2014 metų iš tikrųjų daug kas buvo padaryta ir Interpolas ėmėsi labai svarbių iniciatyvų. Ir Interpolo atstovai šiandien apie tai mums ko gero papasakos. Be to, norėčiau pasakyti, kad šis mūsų tyrimas nėra skirtas kritikuoti Interpolą, kaip tik atvirkščiai. Mes tiesiog stengiamės įsiaiškinti, kas įvyko, kas buvo padaryta ir pagalvoti apie tai, kaip mes visi kartu susitelkę galėtume bendrai spręsti bendrus iššūkius. Jūs turite mūsų tyrimo ataskaitą ir mes norėtume taip pat padėkoti Interpolui už tai, kad jis pridėjo prie jos savo pareiškimą Ir kas yra dar svarbiau, jie taip pat pridėjo prie mūsų pranešimo, prie mūsų ataskaitos priedą, kuriame e, jie ištaisė kai kurias mūsų padarytas klaidas ir netikslumus. Taigi labai dėkojame Jums už tai ir be abejo mes atsižvelgsime į Jūsų pastabas kuo skubiau. Galiausiai mes norime kreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Ir atvykome pas jūs tam, kad galėtume juos jums pristatyti. Taigi, pirmiausia, mes galvojame, atlikę šį tyrimą, kad jūs galėtumėt, pasinaudodami turimais ištikliais ES ir valstybėse narėse, pasinaudoti savo galimybėmis toliau padidinti procedūrinį ir reglamentinį skaitingumą ES, tam, kad galima būtų padidinti skaidrumą tiek nagrinėjant konkrečius atvejus, tiek konkrečiai tobulint e, šios organizacijos veiklą. Trečia, galima būtų taip pat užtikrinti, kad Interpolas galėtų visiškai kontroliuoti e, duomenų srautus, kurie keliauja jo turimais tinklais. Toliau galima būtų e, geriau integruoti Interpolo politikai ir taip pat į Interpolo praktinį darbą geriau įtraukti nuostatos susijusios du, su duomenų apsauga. Ir dabar noriu steigti žodį Gabrieliai Kuku. Prašau. Dėkuoju. Labadiena visiems. Kaip daktaras Vandalas ką tik pasakė, mes atikome šį tyrimą. Sekundėlę, surasiu savo skaidras. Kaip visuomet, e, tai aš e, paspaudžiu ne tą mygtuką. A, štai. Taip, ar panašu, kad tai yra ir teisinga skaidrė. Atsiprašau už tokius techninius nesklandumus. Na kągi, mes atlikome šį tyrimą žmogaus teisų pakomitečio prašymu. Ir Mes išnagrinėjome turimą informaciją apie piknaudžiavimo atvejus ir taip pat bandėme įsigilinti į da, tai, kokios būtų bendros raudonųjų perspėjimo da, naudojimo tendencijos. Mes įvertinome galiojantį mechanizmą ir taip pat da, išnagrinėjome Interpolo pradėtą reformą. Be to, Mes išnagrinėjome, kaip ES valstybės narės reagavo į šią reformą ir taip pat mes e, nustatėme, kokiuose sritise ir kur dar galima būtų toliau tobulinti turimas struktūras ir mechanizmus. Šis tyrimas iš esmės yra pagrystas konkrečia metodologija. Ir prieš pradėdama kalbėti apie mūsų metodologiją, aš norėčiau trumpai pakomentuoti šios ataskaitos pagrindinę temą. Šioje ataskaitoje kalbama pirmiausia apie raudonuosius perspėjimus, taigi kas tai yra kai kas gal iš jūsų apie tai žino, kai kas gal ne. Taigi tie raudoniai perspėjimai praneša apie tai, kad koks nors asmuo yra ieškomos dėl e, sunkių nusikaltimų, dėl to, kad jis yra, jam yra pareikšti įtarimai padarius rimtą nusikaltimą, dėl to, kad jis yra e, pabėgęs iš kalėjimo ar slepiasi nuo teisėjas saugos. Ir e, perspėjimų, perspėjimų sistema yra iš tikrųjų platesnė ir kiekvienam perspėjimui yra priskiriama tam tikra spalva ir kiekvienai, e, kiekvienos spalvos perspėjimui konkret, taikoma konkreti procedūra. Mes šiandien kalbėsime apie raudonuosius perspėjimus. Tai yra perspėjimai, kai prašoma nustatyti kokį nors asmens buvimo vietą ir jį sulaikyti, tam, kad jį galima būtų pato perduoti prašančiai šaliai. Taigi šie perspėjimai leidžia areštuoti asmenį Ir akivaizdu, kad taikant šią sistemą reikia užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, nes pagal šią priemonę galima priboti žmogaus laisvę. Ir todėl da, valstybės narės turi labai gerai pagalvoti, kokiamis aplinkybėmis ir kaip taikomas yra radonų perspėjimo mechanizmas. Toliau mes stengiamės taip pat įsiaiškinti dar vieną panašų mechanizmą. Tai yra tam tikri prašymai, kurie yra skirti asmens buvimo vietai nustatyti, bet jie paprastai yra panaudojami dvišalių pagrindų. Tai reiškia, kad viena valstybė narė, kol čia kreipiasi kitą valstybę narę. Ir Ši priemonė yra paprastai, kad ji būna naudojama ir ji registruojama Interpolo registre. Kaip ir sakė doktoras Darandelas, mes atlikdami šį tyrimą sužinojome labai daug dalykų, kurie būtų tobulintini, keičiantis informaciją. Ir žinome, kad kartais dėl to kaltos tam tikros valstybės narės. Be to mes pastebėjome, kad Interpolas pastaraisiais metais tik, iš tikrųjų labai daug ką padarė, tobulindamas, reformuodamas turimą sistemą. E, ypač aktyviai reformos buvo vykdomos po 2015 metų. Ir ta, tos reformos, atsargiai mes galėtume pasakyti, da, buvo, da, buvo tinkamos ir labai trumpai norėčiau Jums paaiškinti, remtis kokiu metodu mes atlikome šį tyrimą. Pirmiausia, mes rėmėmės duomenimis, kurie yra prieinami artimuos atvirose šaltiniuose. Tai yra akademinės, universitetinės duomenų bazės, bet taip pat naudojamės ir Interpolo duomenų bazėmis, tarptautinio policijos biuro bazėmis, nevyriausybinio organizacijų pranešimais ir net žiniasklaida. Taigi taip mes galėjome da, s, uh, pamatyti e, tokį bendrą vaizdą, visą apimantį vaizdą. Bet to mes atlikome e, pokalbius su Interpolo sekretorijato atstovais, Interpolo duomenų apsaugos departamento atstovais, e, su atviro dialogo fondo atstovais, Turkijos teisininko apsaugos grupės ir taip pat su Europos komisijos policijos bendarbiavimo padalinio atstovais bendravome. Be to, mes e, surinkome e, visą e, informaciją, kurią gavome per tos pokalbius, taip pat prie jų pridėjome nevyriausybinio organizacijų ataskaitas apie konkrečius atvejus, atvejus, kurie beje yra nurodyti mūsų pranešimo B priede. nors e, iš tikrųjų tenai gal ne, ne, ne visa informacija yra pateikta apie tas problemas, su kuriais susiduria asmenys, kurių atžvilgiu yra paskelbėmi raudonieji perspėjimai ir apie tai, kaip tai konkrečiai pažydžia jų žmogaus teisės. Be to pridėjome e, trečiąjį priedą, kuriame yra pateikti duomenės gauti iš, e, komisijo, iš kontrolės ir priežiūros e, komisijos ataskaitų. Ir tenai aiškinama, kaip Europolas reagavo į e, perspėjimus. Uh, kad kažkas yra tobulintina jo veikloje. Taigi mes dėkojame visiems, kas padėjo mums atlikti šį tyrimą, dėkojame visiems, kas atsakė mūsų klausimus ir kas dalyvavo pokalbėse. O dabar aš norėčiau parodyti jums e, skaidrą, joje jūs matote, kaip keitėsi raudonųjų mechanizmų ir uh, tų kitų pe, dvišalių perspėjimų mechanizmų naudojimas. Ir šie duomenys yra surinkti iš Interpolo metinės ataskaitos. Ir mano kolega toliau jums paaiškins, kas yra parodyta šioje skaidrėje. Labai ačiū, Gabriela. Labadiena visiems. Dėkui pirmininkė ir e, mėlyje komiteto nariai. Aš savo pasisakymę norėčiau pakalbėti apie statistiką, kurią jau Gabriela minėjo. Taip pat norėčiau paminėti reformas, kurios yra susijusios su ES raudonaisiais pranešimais ir e, informacijos perskelimais vadinamaisiais diffusions. Skaidrės gal nėra labai aiškios, bet aš pabandysiu jas apibendrinti. Taigi, mes tuos skaičius paėmėme iš Interpolo metinių ataskaitų, parengtų 16 ir 17 metais. Be to, mes kalbėjome apie atviro šaltinio medžiagą, e, kuri yra tarptautinėje sistemoje prieinama. Taigi matote skaidrėje tam tikrą balioną, jeigu galima pasakyti. Ir e, akivaizdžiai pastebime, kad e, raudonieji pranešimai melinai atspindėti skyrėsi kiekvienais metais 15, 16 ir 17. Taip pat yra nemažai vadinamų raudonųjų perspėjimų, kurie cirkuliuoja e, vienoje ar kitoje valstybėje. Kartais būna, kad valstybė e, paskelbė tą informaciją ir ji ilgai yra svarstoma. E, žalia spalva yra višaliai perspėjimai. Ir mes pasėmėjome, kad raudonųjų perspėjimų skaičius padidėjo nuo 2010 iki 2017 metų. Ir akivaizdu, kad e, tai yra atspindėta žalioje ir žaliame ir mėlyname stulpeliuose. Tačiau pastebėjome, kad nuo 2010 metų vadinamųjų diffusions perspėjimų e, skaičiai ženkliai pasikeitė. Ataskaitoje greta duomenų yra pateiktos dvi labai svarbios pastabos. Visų pirma, e, raudonųjų perspėjimų ir e, tų diffusion perspėjimų skaičiai yra labai dideli. Be to, kitas dalykas, rodo, matome, kad per septynerius metus padidėjęs persimų skaičius e, akivaizdžiai parodo, kad reikia daugiau e, išteklių teisės valdymo sistemoms. Žinoma, Interpolo sistemai yra labai svarbu, kad ir audieniniai perspėjimai, ir tie diffusion perspėjimai veiktų sklandžiai. Ir uh, Interpolo konstitucijos antrajame straipsnėje yra labai aiškiai rašyta pagrindinė prievolė nepažeisti žmogaus teisų, o trečiajame straipsnėje pareikšta, kad sprendimai negali būti motivuoti politiškai. Kadangi čia kalbame apie tarptautinę policijos, tarptautinį policijos bendradarbiavimą, tai e, duomenys turi būti patikami, patikimi. Lygiai taip pat mes turime kalbėti apie tai, kad jeigu vienas ar kitas asmo yra areštuojamas, gali būti, kad yra pažeidžiamos jo teisės, būtina galvoti apie žmogaus teisų pažeidimus. Prieš perspėjimus perdudant kitiems nacionaliniams centrams, e, paprastai e, informacijos gauna ir nacionalinės policijos pajėgos. E, mes stengiamės užtikrinti, kad draudėjiniai perspėjimai būtų uh, peržiūrimi specialios darbo grupės skirtos būtent tam tikslui 2016 metais įsteigta Interpolo generalinio sekretoriato. Savaime suprantama, tas, e, ta reforma buvo labai svarbi ir ženkli. Jie džiaugiasi tiek tarp vyriausybinės, tiek netarp vyriausybinės informacijos. Ir e, galime pasakyti, kad e, dažnai kyla klausimų, ar specialioji darbo grupė gali laiku apdoroti visus perspėjimus, nes jų skaičiai labai padidėjo, kaip jūs matote skaidrėje. Atrodo, kad yra dvi svarbios e, zonos, kurios galėtų kurios turėtų būti išskirtos, dvi svarbios temos. Tai yra pakankami ištekliai, pakankami resursai ir nuseklus Interpolo, Interpolo taisyklių ir jos vadinamosios konstitucijos taikymas. 2018 m. spalio mėnesį buvo pateikta ataskaita ir ten buvo kalbama apie E, spaudimo priemonių sumažinimą. Ir e, buvo kalbama apie darbo grupės e, personalo sumažinimą nuo 30 iki 20, o personalo tarpė dirba ir teisės saugininkai, ir juristai. Taigi mes dabar žiūrime, kokiu duomenu esame surinkę ir darome prielaidą, kad 40 etatinių darbuotojų yra, jie dirba 240 dienų per metus. E, įskaičiavome tą laikotarpį ir jų mokymą, atostogas ir kitas dienas. Taigi 340, 14 348 perspėjimai paskelbti 2016 metais. Reiškia, kad kasdien vienam žmogui tenka pusantros pilos, pusantro atvejo. Svarbu taip pat pastebėti, kad e, čia neturime statistikos apie tai, kiek paraiškų pateikta raudoniesiems perspėjimams. Taigi tie skaičiai e, turbūt būtų žymiai dar didesni. Kitas dalykas - darbo grupė tuos perspėjimus, kurie jau e, pateikti į apyvartą peržiūrėti ir mes būtume labai dėkingi, jeigu e, būtų sustiprinta darbo grupė ir jos personalas. Aš esu tikras, kad e, darbo grupė e, jau dabar nuo 2018 metų yra prieimusi pakankamai prievartinių prievalių. E, 52 183 raudonieji perspėjimai 2017 metais buvo paskelbti. 39 e, tūkstančiai, daugiau negu 39 tūkstančiai dar turi būti peržiūrėti. Tie papildomi skaičiai rodo, kad e, dabar darbuotojams daugiau negu 6 atvejus per dieną reikia išnagrinėti. E, darbo grupėje, kaip sakiau, atsisako tų diffusion perspėjimų ir nebegalime net pasakyti, koks procentas tokių perspėjimų 2016 metais buvo sureguliuota, bet jeigu pažiūrėtumėm e, į kitus metus ir palygintume, tai pamatytume, e, kad daugiau negu 62 tūkstančiai 2018 metais buvo pasiekti Ir e, iš personalas kartais net 14 bylų turi, e, ar atveju turi peržiūrėti per dieną. E, nesunku tuos skaičius padalinti skirtingiams etatams ir akivaizdžiai pamatysime, kad tie skaičiai daro milžinišką spaudimą. Yra didžiulis darbo krūvis. Kitas dalykas - Interpolo konstitucija turi būti nusekliai gyvenama ir jo taisyklės. Ir E, reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeidžiamas išduodant perspėjimus žmogaus teisės. Išlieka neaišku, kokie informacijos šaltiniai e, tarnauja, kokiais informacijos šaltiniais pasitarnauja darbo grupė, tikrindama, ar nėra pažeidžiamos nuostatos, ar nepažeidžiama jo konstitucija. Pavyzdžiui, kaip galima užtikrinti, kad asmens pabėgėlio statusas E, tenkina 2015 metų pabėgėlių politika, kuri dažnai valstybėse narėse yra vertinama kaip konfidenciali. Lygiai taip pat mes turime galvoti, kaip elgtis su tais asmenimis, kuriems anksčiau buvo atsisakyta suteikti ekstradiciją. E, specialiųjų priemonių, prievaltinių prievarių ir skaidrumo labui nevyriausybinės organizacijos e, nepaisant to, kad buvo sukurta darbo grupė, kalbėjo apie labai daug pažeidimų. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, valstybių narių teismai yra daug kartų kalbėję apie tai, kaip Turkija pažeidžia e, teisės ir pažeidžia taisyklės. Prisimirkime, kad 2017 metais e, Vokietija nagrinėjo bylą dėl vieno turko, kuri tapo precedentinė byla, o 2018 metais Sali Muslim byla buvo išnagrinėta. Reikia pasakyti, kad e, sulaikytieji dėl raudonųjų perspėjimų buvo areštuoti, bet paskui jie buvo paleisti. 2018 metais Sali Muslim e, buvo sulaikytas raudonojo perspėjimo atveju. Aš net nežinau, ar darbo grupė pasinaudojo to perspėjimo galimybėmis. Tas diffusion uh, perspėjimo uh, sistema uh, taip pat yra nuolat peržiūrima. Ir nacionaliniai biurai tą daro. Nacionalinis e, centrinis biuras e, autorizuoja sistemą, tai nėra skaidru, niekas nežino, kaip yra priimami sprendimai. Ir kadangi nacionaliniai centriniai biurai yra nacionalinės sistemos dalis ir jie dirba nacionaliniai policijai, tai išlaikyti nuseklių taisyklių laikymasi nėra paprasta ir procedūrų. Nors darbo grupė ir e, skelbia, kad e, tokių perspėjimų sistema yra konfidenciali, informacijos jau yra nemažai paskelbta ir daug yra nusikopijavusios nacionalinės policijos. Interpolo konstitucijos tam tikrose straipsniuose yra parašyta, kad Interpolas gali atsimti prieigos teisę arba imtis veiksmų prieš valstybės narės, kurios pažeidžia jo taisyklės. Tačiau nėra sukurta procedūros, kaip būtų galima išimti duomenys, kurie jau e, pateikti į apyvardą. Pavyzdžiui, e, vienoje byloje finansijoje pauda, jei neklystu, e, nepaisant to, kad Rusija daug kartų reikalavo informacijos, Interpolas atsisakė tą informaciją teikti. Rusija dėl to e, nenustojo keistis informacija ir 2018 m. gegužės mėnesį tas asmo Ispanijoje buvo sulaikytas. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad darbo grupės vaidmens nereikia nuvertinti. Ji turėtų būti sutvirtinta, kad ji galėtų deramai atlikti jai tenkantį darbą. Pirmiausia, turi būti suteikiami derami resursai, kad būtų užtikrintas darbo efektyvumas. Kitas dalykas, kai tai tik įmanoma, darbo grupė turi gauti būtiniausią informaciją e, sistemų peržiūroms E, ypač kalbu apie informaciją, kurią turi steigti valstybės narės, pavyzdžiui, pabėgėlio statuso steigimą vienam ar kitam asmeniui. Aš galiu pasakyti, kad Interpolas turi daug sukaupęs informacijos tuo požiūriu. Trečias dalykas - nacionaliniai centriniai biurai turi tenkinti Interpolo reikalavimus, ištaisyti informaciją ir e, do, vidaus duomenų bazę geriau apsaugoti. Interpolas pagal savo konstituciją e, imsis e, veiksmų prieš valstybės narės, kurios pažeis jų nuostatas. Ir Toliau dar Gabriela pakalbės apie kitų rušių, kitų, kito tipo duomenį. Protection. Kitas dalykas. E, apie duomenų apsaugą Europos parlamento žmogaus teisų komitete esu kalbėjusi ne kartą ir man atrodo, kad tai yra tema, e, kuri yra aptarta daugeliu progų, ypač po to, kai įsigaliojo asmens duomenų apsaugos reglamentas ir specialioji direktyva dėl keitimosi informacija tarp teisės saugos institucijų Europos lygmenių. Todėl iki šiol ta tema išlieka labai svarbi ir aktyviai aptariama ES. Ta pati galime pasakyti ir apie paskutinės reglamentavimo reformas, kurios buvo neseniai paminėtos. Šiuo požiūriu mes pirmiausia turėtume pareikšti, kad Interpolas turėdamas 194 e, valstybės narės iš esmės turi dirbti mm, vadovaudamas 194 duomenų apsaugos sistemomis, juridinėmis sistemomis. Todėl aš norėčiau pagirti Interpolo domenų apsaugos pareigūną, kuris čia buvo ir yra pasirengęs atsakyti mūsų klausimus. Ir atliekamas milžiniškas darbas, e, žinant, kad reikia suderinti tokią teisinių kultūrų ir teisinių tradicijų e, įvairovę. Interpolo pagrindinė veikla iš esmės yra E, informacijos rinkimas ir keitimasis duomenimis. Todėl duomenų apsauga e, Interpole labai ženkliai sustiprėjo ir jau seniai tą pradėjome daryti. E, po to, kai po 90-mečio 21 amžiaus pradžios suaktyvėjo duomenų apsaugos diskusijos. Žinoma, Interpolas taip pat turi specialiasias taisyklės dėl duomenų apsaugos savo taisyklės, taip pat yra atskiros nuostatos dėl duomenų paskirstimo. Labai aiškiai yra surašyti duomenų apsaugos pagrindiniai principai duomenų apsaugai, legalumui, e, teisės naudotis tą informaciją, konsultuotis informaciją, kurią valdžios institucijos yra sukaupsios apie pavienius subjektus. Taip pat e, kalba apie informacijos gavimą iš teisėsaugos institucijų bei apie priemonės, kurios gali būti pritaikomos, e, prašant e, pakoreguoti duomenis arba dalį nebeaktualių duomenų išbraukti, ištrinti. Ir čia aš pereinu prie atskaitomybės klausimo, apie kurį mano kolega jau kalbėjo. Kelios nevyriausybinės organizacijos diskusijose pabrėžė, kad trūksta skaidrumo. Ir nėra aišku, kaip e, nukentėję asmenys gali e, reikalauti kompensavimo už jų pažeistas teisės per Interpolą. Taip pat yra paminimas faktas, kad Interpolas turėtų greičiau reikalauti, griežčiau reikalauti valstybių narių atskaitomybės, ypač jeigu jos nes, nepažeidžia, jeigu jos pažeidžia taisyklės, ypač 130 ar 131 straipsnius dėl domenų uh, apdorojimo. Kokiu veiksmu Interpolas gali imtis prieš valstybės, kurios pažeidžia žmogaus teisų principus ir kaip gali priversti valstybės narės daugiau dėmesio skirti žmogaus teisų pažeidimas arba bent jau reikalauti uh, kad nebebūtų tokių atvejų ateityje. Vienas iš svarbių elementų iškylančių pranešime reguliariai yra faktai išplaukiantis iš Interpolo atliktos studijos. Ta studija atliko Namiūro universiteto uh, specialūs departamentai, ir buvo išsiaiškinta duomenų apsaugos do, išsiaiškintas lygis ES ir kitose tarptautinėse organizacijose. Mes rekomendavome, kad panašią studiją, panašią apžvalgą turėtų atlikti ir Interpolas. Mes, kaip žinome, Interpolas kažką panašaus padarė 2018 metais, galbūt dar netgi ta studija nesibaigė. Tačiau nepaisant to, uh, duomenų apsaugos laikotarpiu, rizikos vertinimo um, eroje mes turime e, reikalauti, kad Interpolas palaikytų glaudesnius ryšius su nacionaliniais centriniais biurais, kad e, užsitikrintume, jog panašios apžvalgos būtų organizuojamos nuolat, kad turėtume naujausią informaciją apie duomenų apsaugą valstybėse narėse. Jeigu reikės, mes galime taip pat reikalauti, kad būtų pritaikytos priemonės valstybėms, kurios nesilaiko reikalavimų. Noriu paminėti ir dar vieną rekomendaciją, kuri iš esmės uh, nebuvo išskirta tarp prioritetinių čia kompensavimo galimybės, kurios yra įmanomas pasitelkiant Interpolą tam tikra valstybės institucija ar kontaktinis taškas, pažiūrėjom, ombudsmenas galėtų pasitarnauti kaip tarpininkas piliečiams, e, reikalaujant kompensavimo už pažeidimus. Tai gali būti padaryta per Interpolą ir anksčiau ar vėliau pavieniai subjektai, pavieniai asmenys gali teikti skundus dėl jų žmogaus teisų pažeidimų. Šioje studijoje mes taip pat išsiaiškinome, iš nevyriausybinio organizacijų išsiaiškinome, kad vidutiniškai peržiūra studija užtrinka, užtrunka Europos komisijoje nuo keturių mėnesių iki devinių mėnesių, jeigu aš neklystu. Interpolas gali pateikti per tą laikotarpį nuosnės informacijos. Tokia trukmė yra ilga, ypač kai kalbame apie asmens teisų pažeidimą, asmens laisvių pažeidimą. Sulaikyti žmogų kad ir 24 valandoms dėl įtarimų, kurie neturi pagrindo, arba dėl to, kad raudonasis perspėjimas be pagrindo išsiųstas yra per ilgai ir su tuo negalime taikstytis. Todėl mes rekomenduojame per visą savo studijos ataskaitą, kad e, griežtesnės priemonės būtų įgyventos daug, kas aišku priklausys nacionalinių centrinių biurų, nuo pačių valstybių narių ypač ES. Nes čia valstybės turi prievolę žmogaus teisų apsaugą gerinti. Ir tai yra susiję e, ne tik su pamatinėmis žmogaus teisėmis, bet ir su asmenus ap, duomenų apsauga. Tuo aš ir baigsiu, dar kartą paminėdama, pagrindinius aspektus, apie kuriuos kalbėjo mano kolega pristatydamas studijas e, pačioje pradžioje. Ir galiu pasakyti tai, kas yra ir taip jau suprantama, Interpolas atlieka labai svarbų darbą, skatindamas policijos bendradarbiavimą visame pasaulyje. Taip pat turime suprasti, kad Interpolo veikla ne visuomet yra matoma. Ir kai kalbame apie bendradarbiavimą teisėjų saugininkų, tarpe arba apsaugant individuo teisės visame pasaulyje. Dar daugiau pastangų reikia dėti, kad užsitikrintume, jog mes, pilietinė visuomenė ir jūs, Europos institucijos bei kiti suinteresuoti e, asmenys bei institucijos e, jaustusi tikri tuo, kad Interpolas neša atsakomybę už visus savo jausmus, veiksmus, atsiprašau. Ir e, valstybės narės E, turi keistis deramai informacija su juo ir duomenimis. Europos parlamentas be abejo būtų labai naudingas palaikant ryšį su ES valstybėmis narėmis. Reikia ne tik pasinaudoti turimomis priemonėmis, kad raudonieji perspėjimai būtų išduodami laiku ir perdodami laiku, bet taip pat mes turime užtikrinti, kad jie būtų deramai autorizuojami prieš įgyvendinant. Taip pat mes turime rūpintis, kad būtų užtikrinta apžvalgos uh, E, procedūrinė ir teisinė priežiūra. Ta turi daryti specialios, daryti specialios institucijos. Taip pat turime skatinti Interpolą, padidinti e, skaidrumą savo veikloje ir pavienių atvejų ir organizacijų ar ilgesnių procedūrų atveju. Kaip jau sakiau, gana ilgą laiką aš pati mačiau, kaip Europolas geriau sugebėjo save pristatyti visuomeniai per žiniasklaidą pastaruoju metu. Ir bent jau Europos lygmenių mes galėjome gana gerai stebėti, kaip Interpol, Europolas dirba e, su Interpolu ir buvo nemažai sėkmingų operacijų pastaruoju metu. Aišku, norėtume, kad Interpolas daugiau tokios informacijos galėtų išviešinti per žiniasklaidą. Taip pat. Toliau kviečiame Interpolą gyvendinti pabėgėlių politiką ir kitus sprendimus susijusius su pabėgėliais 2015 metais priimtus. Džiaugiamės tuo, kas jau iki šiol yra padaryta. Ir aišku, esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Bene, grazie. Ora passiamo la parola. Dėkojame Jums. O dabar žodį suteiksime poniai Rodrygės. Labą dieną, aš esu Merė Rodrygės, esu pagrindinė patarėja Interpolo klausimams. Ir pradėsiu nuo štai ko. Pirmiausiai norėčiau išsakyti mūsų apgailestavimą dėl to, kad Florence Pale negalėjo čia atvykti Taip pat tikiuosi, kad bus išplatinta visa susijusi informacija. Aš kalbu apie CCF, apie teisminės institucijos atstovės dalyvavimą čia, tačiau iškilo problemų dėl traukinio Lyonė ir jinai atstovė negalėjo atvykti. Norėčiau padėkoti Europos parlamento žmogaus teisų pakomitečiui už tai, kad e, pakvietėte mus siekiant aptarti šią ataskaitą apie Interpolo raudonuosius pranešimus. Šis tyrimas, jisai atspindi kad Interpolas labai daug yra pasiekęs per pastaruosius metus įvertina darbą, tad mes labai džiaugiamės galėdami aptarti susirūpinimą, rekomendacijas, o taip pat ir pasidalinti informaciją apie reformas, kurių ėmėmės. Kaip žinote ir kaip paminėjo tyrimo autoriai, raudonieji pranešimai yra labai svarbus valstybėms. Mes kalbame apie dešimtis tūkstančių sulaikomų asmenų, tai yra teroristai ir pavojingi asmenys kiekvienais metais. Tad e, labai svarbu, kad e, būtų apsaugoma kiekvienoje valstybėje narėje raudonųjų pranešimų sistemos e, vientisumas ar integralumas nes tai yra svarbu teisėsaugininkams, tam, kad 194 e, šalyse narėse būtų užtikrinamas policijos tarnybų bendradarbiavimas. Tai yra labai svarbu ne vien tik tai e, dalyvaujančioms valstybėms, bet ir teismams ir tribunolams. Mes kalbame apie labai svarbius klausimus, kurie rūpi tarptautiniai bendruomeniai. Kaip paminėjo tyrimo autoriai, norėčiau dar kartą akcentuoti tai, kad raudonieji pranešimai nėra tarptautinis arešto orderis. Tai yra prašymas bendradarbiauti, remiantis arešto orderių išduotų dalyvaujančioje valstybėje. Kiekviena valstybė priima sprendimą dėl to, ar imtis veiksmų dėl raudonojo pranešimo pagal savo nacionalinę teisę. Interpolas negali reikalauti, kad būtų imtasi veiksmų dėl raudonojo pranešimo, kadangi kiekviena valstybė priima savo suverenius sprendimus. Kaip e, žinia, mes e, reformavome savo sistemą, tad norėčiau akcentuoti kai kurias pačias svarbiausias mano manimų reformas. Pirmoji, kaip buvo pastebėta, mes įsteigėme specialią multidisciplininę darbo grupę, kurios reikia siekiant sukurti kokybišką atitikties peržiūrą, kalbant apie visus pranešimus. Ir to buvo prašoma, kai buvo atliekama e, reforma ir to prašė generalinio, buvo prašomas generalinio sekretorius. Dabar dėl 14 metų ir dėl pabėgėlių politikos. Uh, Mes suprantame, kad labai svarbu, kad Interpolas veiktų pagal universalėje žmogaus teisų deklaraciją, turint galvoje Interpolo įstatų antrąjį straipsnį. Ši prievolė atsispindi taip pat ir tvarkant duomenis, skelbiant pranešimus. Mes labai rimtai žiūrime į šį įsipareigojimą, remiantis tokią politiką, jeigu asmuo turi pabėgėlio statusą, jeigu asmeniui yra išduotas raudonasis perspėjimas ir jeigu žmogus turi būti išduotas ta, š, tai šaliai, kurioje tam asmeniui grėsia persikojimas, tai tuomet Interpolas mm, atitinkamai imsis veiksmų tokio raudonojo pranešimo atžvilgių, prašydamas valstybės atnaujinti ar peržiūrėti savo politiką šio požiūriu. Ir tokiais atvejais nėra matomi perspėjimai iki to laiko, kai valstybė imasi visų taisomųjų veiksmų, kurių reikia. Pagal trečią Interpolo įstatų straipsnį, pagal šią dalį, siekiama užtikrinti skaidrumą, kalbant apie Interpolo teisinę analizę. 16 metais Interpolo generalinėje asamblėjoje buvo reformuota CCF komisija. Ji yra nepriklausoma nuo generalinio sekretoriato. CCF turi įgaliojimus gauti skundus iš individualių asmenų ir dabar jos sprendimai yra saistomo pobūdžio organizacijai. Jeigu CCF nustato netitikti, tai tuomet turi būti imamasi perspėjimo ištrinimo. Ir tą turi atlikti generalinis sekretariatas. Dėl statistikos, kurią pateikė kolegos, parengė tyrimą. 18 metais generalinis sekretariatas pradėjo peržiūrą. Buvo pradėta peržiūrėti perspėjimo sistemą, siekiant užtikrinti teisinį atitikimą sistemai jau nuo 16 metų. Mes kalbame apie tai, kad žiniasklaida ir visuomenė daug kalbėjo apie atitikties užtikrinimą. Mes pradėjome šį projektą taip pat remiant ir ES valstybėms narėms. Ypač dėkojame Slovakijai, Vokietijai, Italijai, Kroatijai, o taip pat ir Švedijai kur jos išsiuntė savo pareigūnų siekiant atlikti šią peržiūrą kalbant apie tai, kad e, šis darbas prasidėjo Estijai pirmininkaujant Europos taryboje. Kolegos taip pat kalba ir Euro, apie Europolo duom, bendrąjį asmens e, duomenų apsaugos mechanizmą. Caroline Gomez Dormen, mūsų Interpolo pareigūnė, gali atsakyti į visus jums kylančius klausimus susijusius su duomenų apsauga Interpolė. Nuo 82 metų yra taikomos garantijos atsižvelgiant į tarptautinius ir Europos duomenų apsaugos standartus. Ir Interpolas nuolatos atnaujino savo duomenų apsaugos standartų taikinimą. Kas trejus metus mes atliekame šią peržiūrą. Mes reikalaujame, kad kiekviena valstybė paskirtų duomenų apsaugos ombudsmeną ir taip pat būtų teikiama atitinkama ataskaita generaliniam sekretoriatui. Atitinkami įgaliojimai šio požiūriu sekretoriatui buvo suteikti 16 metais. Buvo taip pat numatyta imtis ir poveikio vertinimą, turint galvoje naujų technologijų taikymą, organizuojamo mokymai. Taip pat yra akcentuojama duomenų apsaugos kultūra Interpole, tam, kad privatumas, e, vadinamasis privacy by design ir visi standartai būtų adekvačiai taikomi dalyvaujančios valstybės ir mokymai duomenų apsaugos ampusmenams vyksta labai intensyviai, siekiant bendradarbiauti su ES, kuriant pajėgų ar stiprinant pajėgumus ir vykdant atitinkamus projektus. Dabar dėl komentarų susijusių su rekomendacijomis ir su Interpolo siekiais tobulinti sistemą. Pirmiausiai, mes norime išsakyti savo paramą e, rekomendacijoms atnaujinti visą praktiką pagal trečiąjį straipsnį, tam, kad atitinkamai būtumtamėsi veiksmų depozitorimo kontekste pagal antrąjį straipsnį. Antrajame straipsnė, straipsnėje kalbama apie savitarpo policijos e, paramą atsižvelgiant į žmogaus teisų universalėje deklaraciją. Trečio, trečiajame straipsnėje yra numatytas draudimas organizacijai imtis bet kokių veiksmų politinio, karinio, religinio ar rasinio pobūdžio. Mes norime užtikrinti nuoseklumą, o taip pat ir, kad būtų skaidriai priimami sprendimai, suprantami dalyvaujančioms valstybėms, o taip pat ir tarptautiniai bendruomeniai. Mes dėkojame už ES indėlį, o taip pat ir jos valstybėms narėms už atliktą darbą. Antra, norėčiau pasakyti aiškiai, kad atitikties peržiūra remiasi informacija, kurią gauname jos paskelbimo metu, kai atsiranda naujos aktualios informacijos Darbo grupė ją peržiūri, siekiant užtikrinti, kad būtų užtikrinta testinė atitiktis. Šio požiūriu, turint galvoje gautą naują informaciją, dauguma individualių atvejų išdėstytų studijų yra peržiūrimi ir tiesiog ištrinami iš Interpolo sistemos. Toliau norėčiau pateikti paaiškinimus dėl pabėgėlio statuso ir dėl aspektų susijusių su antrojo straipsniu. Kai kurios ES valstybės reguliariai ir aktyviai siunčia informaciją raštu apie individų pabėgėlių statusą, o tai iš karto reiškia, kad e, atitinkamai ištrinami perspėjimai pagal Interporo politiką. Aš norėčiau pasakyti aiškiai, kai gauname iš dalyvaujančios valstybės rašytinį patvirtinimą, kad asmo gavo pabėgėlio statusą, informacija informacija susijusi su šiuo asmeniu yra ištrinama. Taip pat, naudodamėsi progą, norėjome pasiūlyti būdus mums padėti. Pirmiausiai, būtų labai svarbu, jeigu savo šalyse skleistumėte mintį, kaip svarbu keistis informaciją su Interpolu. Mes palankiai vertiname bet kokią informaciją, kurie leistų mums užtikrinti atitikti, kalbant apie perspėjimus ir apie atitikti tarptautiniams ir mūsų standartams. Mes galvojame, kad geriausiosios praktikos pavyzdžiais turi būti dalyjamasi, ypač kai tai susijęs su su pabėgėliais susijusią informaciją, o taip pat ir su prieglopšio e, statuso informacija, nes tai leidžia mums užtikrinti taip pat ir konfidencialumą dalyvaujančiosios valstybėse narėse, kai to yra prašoma. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse konfidencialumo standartai daro poveikį tokios informacijos mainams. Mes e, galvojame apie galimybę taikyti išimtis konkretiems susijusiams asmenėms. Kai kalbama apie atsisakymą išsiųsti asmenį, generalinis sekretoriatas yra apie tai informu, informuojamas, ypač jeigu tai yra svarbu, turint galvoje atitikti pagal antrąjį ar trečiąjį Interpolo įstatų straipsnius. CCF komisija gauna, gaudama informaciją iš individuo. Uh, džiaugiasi gaudama tokią informaciją ir informuoja apie tai generalinį sekretoriatą, nes tai yra susiję su informacija ir jos patikimumu gaunama iš nevyriausybinių šaltinių. Uh, Taip pat yra e, galimybės teikti finansinę pagalbą, siūsti pareigūnus, siekiant užtikrinti mūsų sistemos vientisumą. Tokie ištekliai gali būti nukreipti, pavyzdžiui, į e, peržiūros sistemą, kuriant naująjį praktikos depozitoriumą, o taip pat ir vertinant e, naujus prašymus paskelbti perspėjimus. Baigdama norėčiau pasakyti, kad Interpolas e, ir toliau budriai siekia užtikrinti perspėjimo mechanizmo skaidrumą. Ir kaip jau šiandieną akcentavau, mes nuolat peržiūrime taikomus procesus bei procedūras. Interpolas palankiai vertina bet kokią aktualią informaciją iš dalyvaujančių valstybių, vyriausybinių organizacijų, taip pat ir pilietinės visuomenės susivienimo siekiant uh, užtikrinti atitikti su perspėjimų sistema. Uh, Tad mes esame pasirengę dialogui su partneriais ir suinteresuotomis šalimis, nes tai yra svarbu, kalbant apie įvairių šiandieną aptartų ir pristatytų reformų įgyvendinimą. Interpolo vardu, Interpolo generalinio sekretoriato vardu norėčiau dar kartą padėkoti Jums už galimybę suteikti šią naujausią informaciją ir dėkoju Jums už susidomėjimą. CCF komisijos, nepriklausomos komisijos vardu dar kartą norėčiau apgailėstauti dėl to, kad šios komisijos atstovė negalėjo atvykti šį posėdį. Dėkoju. Perfektų, gra. Puiku, dėkoju, labai dėkoju. Turime nedaug laiko, bet galime aptarti vis dėlto šį klausimą. Taigi pirmoji kalbėtoja panės iš Džentinė, prašau. Ačiū, panė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti mūsų tyrėjams ir Interpolo atstoviai. Aš puikiai suprantu, kad pastarėsiais metais situacija pagerėjo ir aš prisimenu dar 2013 metais Lybi komitete aš pateikiau klausimą. Ir tuomet mes kalbėjome asmenys, kurie da, uh, kuriems buvo suteiktas e, pabėgėlio statusas ir kai jie išvykdavo kokią nors kitą šalį Europoje, jie buvo sulaikomi dėl to, kad jiems galiojo raudonasis perspėjimas. Ir tuomet nebuvo sistemos, kurie leistų e, patikrinti visų duomenų Ir tuomet galima buvo pasinaudoti raudono perspėjimo projektu, e, bet kiek aš suprantu, tokių dalykų nebeliko. Ir kartais e, mes suprantame, kad net kai ir nėra oficialaus raudono perspėjimo, vis tiek galima ieškoti asmenį. Ir jei aš gerai suprantu, negalima iš tikrųjų sužinoti, ar jums yra taikomas raudonasis perspėjimas ar ne, nebent jūs kas nors sulaikys kur nors. Ir tai yra labai rizikinga. Ir aš manau, kad čia ES galėtų padėti kai ką patobulinti. Uh, Nes labai dažnai panašu, kad tai nutink, šio problemos kyla Ispanijoje. Aš atsimenu Halza Jansin atvejį, Turkijos Švedijos pilietį, Bilas Bla, uh, Brauderis. Šie asmenys buvo sulaikyti Ispanijoje ir da, kai kurie iš jų buvo atvykę ato, atostogauti į tas šalis. Ir tai pavyko dėl to, kad Rusija ir Turkija da, paskelbė raudonosius perspėjimus šių asmenų atžvilgių. Taigi, kaip galima būtų užkirsti kelią šioms problemoms? Gal būtų lengviau, jei asmo pas galėtų sužinoti, ar jam yra paskelbtas raudonasis perspėjimas ar ne. Ir aš manau, kad Europos e, žurnalistai, kurie dirba Egipte, nežino, ar jie gali išvykti iš ES ir nuvažiuoti į artimų rytų šalis, nes jie bijojo, kad jiems gali būti taikomas raudonasis perspėjimas per Eurodaką e, galima būtų Europolui pranešti apie e, asmenys, kuriems sutiktas pabėgėlio statusas. Bet nu, aš siūlyčiau e, taikyti atvirkštinį mechanizmą, nes tai, yra, tai ką jūs siūlote, yra pavojinga, nes kartais nėra naudinga skelbti informaciją apie tai, kad kam nors suteikiamas pabėgėlio statusas. Taigi, kokia, kaip galima būtų, kokia kokią tvarką galim būtų nustatyti tam, kad asmo galėtų sužinoti, kai, ar ja, jo atžvilgiu yra paskelbtas raudonasis perspėjimas ar ne. Ir antras klausimas. Gal pilietinė vi, visuomenė galėtų geriau stebėti, kaip veikia TCF? Nes žinome, kad kai kurios organizacijos, pavyzdžiui, Sąžininkas teismas, Fair Trial, turi nemažai informacijos apie asmenės, kurie atsidūrė tokioje labai neaiškioje padėtyje. Ir aš manau, kad kai daromas yra viešasis spaudimas, kai, ne, ne, kai pilietinė visuomenė daro tam tikrą spaudimą, būtinai tai reaguoti reikia, ir būtina užtikrinti, kad raudonųjų mechanizmų sistema būtų geriau prižiūrima. Dėkoju. Barbara. Dėkoju ir aš norėčiau padėkoti Jums taip pat už tai, kad pristatėte mums savo tyrimo rezultatus ir už Jūsų rekomendacijas. Jūs e, savo tyrimo į, uh, santraukoje rekomenduojate imtis tolesnių žingsnių tam, kad Interpolas užtikrintų, kad būtų iki galo gyvendintos pradėtos reformos. Ir aš nežinau, ar čia reikėtų teiktis į komisiją ar į išraisvaismų tarnybą. Ką mes galėtume padaryti tam, kad galima būtų įsiaiškinti, e, kaip gyvendinamos reformos? Ir ar, ga, ar galima teikti, jog mes kalbame apie tai, kad tam tikrose šalyse yra itin ryškios raudonų perspėjimo mechanizmo išnaudojimo, piknaudžiavimo jo e, tendencijos ar ne. Ir ką galima būtų padaryti, kad mes užkirstume kelią tokiems piknaudžiavimams. Ir dar vienas dalykas, jis yra susijęs su žmogaus teisų pakomitečio veikla. Mes žinome, kad praeitėje mes negalėjome gauti informacijos apie tai, kas kam yra paskelbtas raudonasis perspėjimas. Ir tai yra tolu, kai mes kviečiame pas mus atvykti tam tikrus asmenis. Kaip Europos parlamentas galėtų geriau bendradarbiauti su Belgijos valdžios atstovais, tam, kad mes galėtume įsiaiškinti, ar mūsų kviečiamas asmuo gali keliauti ar ne. Nes būtų gerai tai žinoti tam, kad galėtume apsaugoti tuos asmenys nuo nereikalingų problemų. Gal galėtumėt pakartoti antrą klausimą, aš nesu tikras, kad aš gerai jį su... išgirdau. Taigi, mano klausimas buvo skirtas iš tikrųjų Europos komisijai ar išorės veiksmų tarybai. Kaip jūs ketinate atsižvelgti į rekomendacijas? Nes viena iš tyrimo rekomendacijų yra tokia. Interpolas turėtų toliau tobulinti savo darbą. Ir aš manau, kad mes taip pat turėtume kažką daryti. Neužtenka vien rengti klausimų tokiamis temomis. Aš manau, kad komisija galėtų gal pakomentuoti, kokiu konkrečiu žingsniu ketina imtis gyvendinama šią rekomendaciją. Dėkoju. Dėl šio. Dėl to antro klausimo aš galiu Jums pasakyti, kad mes raštu gal jį nusiūsime komisijai, nes komisijos atstovų nėra ir niekas negalės jį atsakyti. Taigi, kas norėtų pradėti? ponė Randal. Prašau. Well, I mean, to, to question... Atsakydamas į klausimą apie tai, ką galime padaryti, įgyvendinant mūsų rekomendacijas. Akivaizdu, kad e, ne čia Net šiame susitikime apie tai reikėtų kalbėti. Nors šiandienos susitikimas yra labai svarbus, nereikėtų jo nuvertinti. Ir akivaizdu, kad šiandien mes turime daugiau informacijos, būtent todėl, kad vyksta tokie klausimai. Daugiau informacijos apie tai, kas iš tikrųjų vyksta. Taigi tokie susitikimai ir klausimai atlieka informacijos skleidimo funkciją, kuri yra svarbi. Aš manau, kad mes galėtume sugrįžti prie svarbiausio dalyko, kurį minėjome pradžioje. Tai yra tai, kad viena vertus spaudimas yra puikus dalykas, kaip ir sakė jūsų kolegė, nes būtent dėl to daromo spaudimo 2011, 2012, 2013, 2014 metais tas spaudimas e, buvo nepapra... paskatino pokyčius. Bet e, mes negalime leisti, kad Interpolas nebūtų pakankamai stiprus. Ir tai reikia, tą Interpolo stiprinimą reikėtų remti. Tai yra labai svarbu mano galva. Vargu ar galėčiau dar papildomai ką nors pridurti, galėčiau tik tai pasakyti, kad svarbu yra bendradarbiauti šioje srityje. Ir nepamirškime, kad yra įvairių kitų būdų keistis informaciją. Ir yra šalių, kurios kūrė alternatyvius keitimas informacija tinklus kuriems nėra to taikomas toks griežtas e, atskaitingumo mechanizmas, kuris yra taikomas Interpolė. Ir taip kyla tam tikra, dėl to kyla tam tikra konkurencija. O Interpolas gali veikti tik tuomet, jei e, jo pasitikės jo valstybės narės. Todėl tas atskaitingumas yra labai svarbus. Be to norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Ir jis yra susijęs su tuo, apie ką jūs kalbėjote. Ar žurnalistai, kiti asmenys galėtų sužinoti apie tai, ar jų atžvilgių yra paskeltas raudonasis perspėjimas ar ne. Tam tikrą prasme galima sakyti, kad tai yra informacijos atnaujinimo problema. Ir mes apie tai jau daug esame kalbėję. Tai yra, kalbėjome apie tai, kad nacionalinės duomenų bazės, net ir tuomet, kai Interpolas atnaujina savo nu, duomenų bazę, ne visuomet būna atnaujinamos, ne visuomet nacionalinėse duomenų bazėse lieka informacija, o tas bazės pasiekia naujausią informaciją. Ir Interpolas nėra atsakingas už nacionalinių institucijų veiksmus ir negali būti už tai atsakingas. Bet galvojant apie žmogaus teisės ir galvojant apie konkrečių asmenų teisės, suprantame, kad asmeniui visiškai nesvarbu, kas yra atsakingas už informacijos sklaidą ar, ar išbraukimą. Jam svarbu yra, kad ta informacija yra kažkur tinkle. Ir to, tie raudonieji perspėjimai gali likti nacionalinėse sistemose net ir tuomet, kai yra ištrinami iš centrinės duomenų bazės. Taigi problem, čia yra problema, kad nepakankamai yra kontroliuojami duomenys po to, kai jie yra perduodami valstybėms narėms. Ir taip turėtų būti galimybė sužinoti, ar asmeniu yra paskelbtas raudonasis perspėjimas ar ne. Man atrodo, kad tai yra politinio pobūdžio klausimas. Be to, o, tai susijęs su kitų politinių klausimų, kiek to, o, tokios informacijos galima būtų skleisti, bet ne mes galėtume į tą klausimą atsakyti. Aš tai tikrai to nesimčiau daryti. Dėkuoju. Reikia. Prašau. Dėkoju. Dėl to, ar asmenys gali sužinoti, ar jiems yra paskelbtas raudonasis perspėjimas ar ne. Mes e, pripažįstame, kad e, yra tam tikra policijos surinkta informacija ne visuomet gali būti paskelbta viešai. Ir Mes kartu suprantame, kad asmenys turi žinoti, kad jie gali keliauti be problemų ir egzistuoja galimybė pateikti užklausimą Interpolo bylų kontrolės komitetui. Ir aš žinau, kad jų įstatuose ir jų dokumente, kurie, e, kurį, su kuriuo jūs galite susipažinti, yra nurodyta, kad asmenės gali pateikti užklausimą gauti informaciją. Ir taip asmuo turi galimybę sužinoti, ar jis yra įtrauktas Interpolo duomenų bazės. Ir po to Interpolo bylų kontrolės komitetas patikrins, ar asmuo yra mūsų sistemoje ir tuomet mes galėsime tam asmeniu suteikti jam reikalingą informaciją. Tais atvejais, kai e, asmens atžvilgiu yra paskelbtas raudonasis perspėjimas, kuris po to buvo ištrintas, tokiems asmenims yra išduodamas sertifikatas, kuriame yra nurodyta, kad e, to asmens nebeliko mūsų sistemoje. Ir mes galime paskatinti asmenys kreiptis į Interpolo bylų kontrolės komitetą, kuris gali, da, gali da, padėti asmenys sužinoti, ar jie yra mūsų sistemoje ar ne. Štai ką aš galėčiau pasakyti jums iš CCF, CCF perspektyvos, atsiprašau. Na kągi, turime jau baigti mūsų e, diskusiją ir norėčiau padėkoti mūsų svečiams, tyrimo autoriams ir šis tyrimas bus naudingas ir mums ir apskritai Europos parlamentui, e, veikiant įvairiuose komitetuose. Dėkoju taip pat Interpolo e, atstovams ir iš tikrųjų mes norėtume tikėtis, kad pradėtas neseniai reformų procesas galės toliau būti tęsiamas taip, kad galima būtų užtikrinti, kad būtų užtikrinta pagarba žmogaus teisėms teisingumo sistemoje. Dėkoju ir toliau e, dirbsime pagal mūsų darbo atvarkį. Dėkoju. scatti la, la, la, la botella, la, la, la, Bene. Na kągi. Toliau pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra prie keitimosi nuomonėmis dėl įkalintų Irano aplinkosaugos aktyvistų atvejo. Kaip jums yra žinoma, mūsų pakomitetėje Mes labai dažnai kalbame apie konkrečių aktyvistų, ypač žmogaus teisų aktyvistų persekiojimą. Kalbame ir apie bet kokios kitos profesijos atstovus, kurie yra persikiojami, kai jie yra persikiojami, kai jie yra kaltinami įvairiais nusikaltimais, yra įkalinami už tai, kad jie vykdo savo darbą taikiai ir teisėtai. Šiuo metu stebime mūsų neraminančią tendenciją. Daugelį šalių matome, kad padaugėjo išpolių ir teismo procesų prieš gamtosaugininkus. augininkus ir e, e, aplinkosaugos aktyvistus, ir tuos, kas gina čia buvę teisės. Deja, da, tokią tendenciją mes stebime ir Irane. Praeitais metais e, da, profesionalių gamtosaugininkų kurie priklauso Persijos laukinės gamtos paveldo fondui, uh, grupė buvo sulaikyta ir jie yra kaltinami padarę labai rimtus nusikaltimus, dėl kai kurių e, iš jų netgi galima būtų taikyti e, bausmę mirties bausmę. Kavos Sayed Emami, vienas iš šių gamtosaugininkų, kurie buvo sulaikyti, mirė kalėjime 2018 m. vasario 9 d. Teherane ir labai mažai žinoma apie tai, kokiamis aplinkybėmis iš tikrųjų jis mirė. Uh, 2018 m. vasario mėnesį Junktinių tautų specialieji pranešėjai ir įvairių pilietinės visuomenės organizacijų ir akademijos bendruomenės atstovų paprašė ištirti pono Emami mirties aplinkybės ir ištirti, kodėl yra kaltinami variais nusikaltimais gamtosaugininkai. Teismas prasidėjo sausio 30 dieną ir mūsų pakomitetyje mes pagalvojame, kad reikėtų visus šios atvejus aptarti, nes esame vis labiau susirūpinę dėl to, kokie, kiek kaltinimai buvo pateikti šiems laikytiems asmenimis, bet ir dėl to, kad mes žinome, kad jie laikomi netinkamomis sąlygomis ir kad jie, jie yra viršiami prisipažinti. Be to, Mes manome, kad tai gali sukelti grėsmę, kad tai kelia grėsmę, kad teismas nebus sąžiningas, nes ribojamas taip pat ir jų teisės pasinaudoti, pasirinkti savo gynėjus, bet to teismo procesai vyks už uždarų durų. Ir mes da, prieš pasitikdami žodį mūsų svečiams norėtume pasakyti, kad manome, kad tai, kad mirties bausmė gali būti taikoma gamtosaugininkams, kurie da, rūpinasi gamta, rūpinasi gamta ne tik Irane, rūpinimasis gamta tai yra dalykas, kuris rūpi ne tik ir Irano gyventojams, bet ir visiems žmonėms, kuriems rūpi aplinkosauga. Ir Mes taip pat žinome, kad įmamas represijų ir prieš kurdų mažumos e, atstovus. Šiandien pas mus atvyko da, uh, Human Rights Watch organizacijos tyrėjas iš Irano. Jis surinko nemažai informacijos apie tai, kas vyksta Irane ir jis papasakos mums apie tai, kas vyksta, nors mes pavardžių kai kurių neminėsime, nes tai gali būti pavojinga. Ir Taras Saperifai, mes suteikėme pirmiausia jai žodį, ji yra Human Rights Watch atstovė dirbanti Šiaurės Afrikoje, prašau. On. Okay. Um, Mr. Chairperson, thank you for Pone pirmininkė, ačiū, kad suteikėte mums galimybę kalbėti šią labai svarbę temą. Žmogaus teisų padėtis Irane išsukelia ir kelia ir toliau labai rimtą surūpinimą. Per pastarosius metus saugumo jėgos ir teismai reagavo į e, visai valstybė išplitusius protestus ir ekonominių sąlygų blogėjimą, nuolatinės vyriausybės korupcijos ir visuomenės nepasitenkinimo <coughs> politinė sistema, e, besimdama masinių represijų. Be to buvo sugriežtintos priemonės prieš taikius aktyvistus ir buvo griežtai baudžiami žmogaus teisų gynėjai žurnalistai. E, dabar e, žinomas žmogaus teisų gynėjas ir premijų laimėtojas, e, apie kurį šiandien kalbame, išlieka užbrotų iki pačiol E, jis, jam skirta dešimties metų įkalinimo bausmė, kaip ir kitam žmogaus teisų gynėjui ir e, žmogu, darbo teisų aktyvistas Edmar Baršy antrą kartą yra e, uždarytas dėl to, kad jis reikalavo apginti darbuotojų teisės. Tai yra tik tai keletas pavyzdžių. Šiandien aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieną ypatingą atvejį. Aštuonių gamtosaugininkų teisių atvejais. Tie žmonės buvo sulaikyti ir jų teismas prasidėjo sausio mėnesį. Šiandien taip pat vyko teismo posėdis ir buvo baigtas skaityti baudžiamasis nuosprendis. Tai rodo, kad labai rimta susirūpinimą kelia žmogaus teisų padėtis yra ne. Mes taip pat 2018 m. vasario mėnesį jau apie tai sužinojome. Ir būtent tada e, Kavo Seid Enam ir Irano Kanados universiteto profesoriaus šeimos pradėjo kalbėti apie Kavo Seid Enam mirtį kalėjime. E, likus dviem savaitėms iki to Irano uh, revoliucinės paėgos sulaikė Amajami su visai lė kitų uh, gamtosaugininkų gynėjų, kurie visi priklausė persų e, laukinių gyventojų paveldo fondo narius, nes apkaltino tą fondą, tą projektą kaip strateginės informacijos rinkimo punktą, neturėdami pagrindo e, administracija sako, kad e, tas gamtosuninkas nusižudė, tačiau iki šiol nėra jokių įrodymų, kad dėl jis mirė, kad jis mirė apskritai. Ir e, Kanados minėtasis profesorius dabar jau išvažiavo į Kanadą ir sugrįžo. Irano valstybės televizija parodė video, kuriame e, šeima prieštaravo tam, kad kavos sajedemami yra teis yra skelbiamas kaip miręs, nors įrodymų nėra. Jungtinių tautų aplinkosaugos e, administracijos darbuotoja per pirmąjį teismo posėdį e, patvirtino, kad ji buvo kankinama ir priversta prisipažinti dėl tam tikrų pažeidimų. Nėra jokių faktų rodančių, kad teismas svarstytų kankinimo atvejus. Be to teismas bylos du posėdžius atidėjo. Tai tik tai vienas pavyzdys, rodantis, kas vyksta Irane. Šie gamtosaugininkai jau sulaikyti daugiau negu vienerius metus, tai nepaprastai ilgas laiko tarpas net ir Irano požiūriu, net ir Irane. E, tyrimas užtruko apie 10 mėnesių ir per tą laiką sulaikytieji negalėjo naudotis advokato paslaugomis. Pagal Irano baudžiamąjį kodeksą žmonės baudžiami nacionaliniais, e, įtariami nacionaliniais e, saugumo pažeidimais turi turėti tokią galimybę, taigi yra pažeista ir Irano vidaus teisė, ir tarptautinė teisė. Kaltinamieji net teisme galėjo naudotis tik tais advokatais, kuriuos patvirtino teismo kiti specialistai. Be to sužinojome, kad net ir teisininkai, kuriuos patvirtino teismo procesas, tie advokatai negalėjo su savo klientais pasikalbėti nei prieš bylos nagrinėjimą, nei po jo. Lapkričio mėnesį, praėjus mėnesiui po tyrimo pabaigos, generalinis prokuroras paskelbė, kad e, tie, kalti, tie sulaikyti yra kaltinami korupcija ir kaltinami tuo, kad kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui. Šiuo metu keturi iš jų yra apkaltinti e, korupcija, trys e, šnipinėjimu, o vienas e, tuo, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Įrodymų tokiems kaltininkams nėra. Šeimos ir teisininkai prieštaravo dar prieš teismo pradžią, o nors teismas buvo uždaras, teismo posėdis buvo uždaras sausio mėnesį. E, panašu, kad prisipažinimai buvo išgausti kankinimais. Na ir paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti, skirtingos politinės ir žvalgybinės jėgos daro įtaką. Ir e, matome, kad tokie žmogaus teisų gynėjų sulaikymai vyksta jau ne vienerius metus. Yra įsteigtas specialus komitetas, į kurį eina ir žvalgybos ministerijos atstovai. Tas komitetas net padarė išvadą, kad uh, tie žmonės, nėra įrodymų, kad tie žmonės dalyvavo šnipinėjime, kad jie šnipinėjo. Prieš dvi savaitės Nacionalinė saugumo taryba patvirtino, kad nerado jokių patvirtinančių duomenų, nepaisant to tie žmonės yra ir toliau sulaikyti, juos sulaikiusios saugumo pajėgos e, yra pasiryžusios neatsisakyti kaltinimo. Mes labai glaudžiai bendradarbiavame su gamtosaugos organizacijomis, su jungtinių tautų tarnybomis ir panašu, kad e, viskas yra daroma turint, saudor, turint e, Irano administracijos leidimą. Iranas 2018 metais paskelbė perspėjimą visiems e, Irano piliečiams bei užsieniečiams, kurie buvo uh, įtariami susiję su šnipinėjimu ar nacionalinio saugumo pažeidimais. Tiesą sakant, po to, kai baigėsi brandolinės darybos, buvo pradėta daug kalbėti apie vakarų infiltraciją į Irano gyvenimą, įvairius jo aspektus. Ir pastebėjome, kad yra nusitaikyta į keletą asmenų, kurie yra traktuojami kaip uh, pažeidžiantis Irano interesus ir dirbantis tarptautinėms operacijoms. Toks galios susikirtimas akivaizdžiai atsispindi teismo bylų nagrinėjimuose. Ir akivaizdu, kad reikia dėrybinių komandų. Norėčiau pabrėžti, kad rimtų pažeidimų tyrimai nevyksta deramai. Akivaizdžiai pastebime nebaudžiamumo dominavimą Mano minėtieji atvejai nėra pavieniai, tačiau matome, kad teismai ir teisėsaugos institucijos yra pasirengusios pažeisti saugiklius, kuriuos yra sukūrusi tarptautinė, tarptautinė teisė ir net Irano nacionalinė teisė. Tuo metu, kai ES nori pradėti bendradarbiauti su Iranu, skaitant ir taikos bei saugumo klausimais, labai svarbu kad Europos parlamento nariai ir šio komiteto nariai imtųsi konkrečių veiksmų ir užtikrintų, kad žmogaus teisų, tokių kaip šie gamtosininkai e, apsauga, būtų, gynėjų apsauga būtų užtikrinta. Grazie.